klausimo moterys ir skaitmeninimas. Tai yra mūsų klausimai. Ir dabar dar turime laiko iki 3.45. Taigi aš ne, netarsiu jokio ilgo įžanginio žodžio, mes norime mieliau išklausyti savo ekspertų. Ir prieš suteikdama žodį ekspertams dar norėčiau pakviesti Mie Petra Kumpula Natri, kur yra pirmoji vicepirmininkė AIDA komiteto pirmoji vicepirmininkė, kad ji irgi tartų žanginį žodį. Mie Petra, sveiki, prisijungia ir dabar žodis jums. Kumpula, you have the floor. Thank you. Thank you. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už tai, kad šis komitetas domisi šią svarbę temą. Aida, komitetas tikrai labai sveikina jūsų norą gilintis į šią tematiką ir tik tai norėčiau trumpai dar pasveikinti visus kaip pirmoji Aida specialus komiteto vicepirmininkė. Uh, Pradžioje norėčiau paskelbti gerų naujienų. Aida komitetas visai neblogai mums sekasi lyderystės struktūroje atspindėti lyčių lygybę. Aš norėčiau paskelbti, kad mūsų steigiamajame komitete rugsėjo mėnesį mes išrinkome tris moteris vicepirmininkės ir penkias moteris koordinatorės. Tikimės, kad vis daugiau komitetų Europos parlamente ateityje galės irgi paskelbti apie panašius dalykus. Mes, kaip Europos teisės aktų rengėjai, privalome padaryti viską, ką galime, kad užtikrintumėme, jog lyčių, lyčių lygybės prasme jau, jautrus būtų priimami mm, teisės aktai Europos parlamente. Nežinau, iš kur čia tas papildomas garsas. Pone Mija Petra, tęskite savo pasisakymą. Atsiprašau, aš galvau, kad technikai čia man skambino. Taigi, e, matome, kokia šiandien yra realybė ir matome, kad skaitmeninės e, skaitmeninėje sferoje matome vis daugiau tokių prietarų, šanksnių nusistatymų lyčių prasme ir tokiu būdu moterys negali visapusiškai dalyvauti visuomenėje. Mes negalime leisti, kad lyčių prasme iš anksto tokie iš ankstinė nusistatymai e, egzistuotų, pavyzdžiui, kuriant algoritmų sistemas ir panašiai. Ir kaip sakiau, tai turi būti padaroma visuose sektoriuose. Tai reikalinga, kad ir vyrai, ir moterys nebūtų atskiriami ir kad visi būtų įtraukti iš, į skaitmenimo procesą. Ir dar viena pastaba, kalbant apie skaitmeninę takoskirą tikslių mokslų ir technologijų srityje. Čia tikrai ką, daug ką galima tobulinti. Europa labai atsilieka nuo daug išsivyščiusių, nuo įvairių išsivyščiusių ir besivystančių valstybių, kalbant apie tai, kiek moterų mergaičių baigia tiksliuosius mokslus arba technologinius mokslus. Ir tai yra mūsų visuomenės kūrimo pagrindiniai elementai visuomenėje, visuomenės, kur ir vyrai, ir moterys turi sugebėti pritaikyti dirbtinio intelekto galimybės. Ir mes turime atsižvelgti į tai pačioje pradžioje, tik pradėdami kurti tą sistemą, kad būtų atspindėta lyčių lygybė šioje sferoje. Ir labai trumpas pavyzdys yra dirbtinio intelekto internetiniai kursai. Tokie, tokiuose kursuose gali dalyvauti moterys ir E, tokių kursų rezultatas buvo toks, kad e, šimtai tūkstančių prisijungė prie tokių kursų ir šiaurės šalyse moterys dalyvavo e, labai aktyviai, pusė dalyvių buvo moterų. Taigi jeigu kažką labai techniško, skaitmeniško darai, bet jeigu moteris įtraukia iš pat pradžių, tai tada tos moteris ir įsitraukia, tai tikrai galima moteris įtraukti į technologijų sritį. Ir aš tikiuosi, kad klausimai bus labai įdomus ir prasmingi ir mielai aš išklausysiu jų ir perduosiu apibendrinančius žodžius mūsų AIDA komitetui. Dėkoju poniai Mie Petrai už tai, kad jie dalyvauja kartu e, su savo komitetu šiuose klausimuose. Yra tikrai daug klausimų, kuriuos reikia spręsti ir skaitmeninis lyčių, e, skaitmen, lyčių skirtumai skaitmeninėje srityje ir daugelis kitų klausimų, kurie yra e, dar atviri. Ir dabar nedelsiant pakviesiu pirmąjį kalbėtojį, ponę Marianą Dal, kuri yra marketingo ir operacijų e, Microsoft vakarų Europos atstovė. Taip pat Danijos užsienio politikos visuomenės viena iš vadovių. Taigi labai laukiame jūsų pasisakymo, ponė Dal. Žodis jums, jums skiriamos aštuonios minutės, prašau. Ir dar kartą sveiki prisijungę. Ačiū. E, Labą dieną visiems. Norėčiau padėkoti pirmininkiai. Aš labai džiaugiuosi galėdama šiandien čia dalyvauti. Man labai malonu matyti tiek daug svarbių e, kalbėtojų parlamente. Ši tema yra, buvo visuomet labai svarbi per visą mano karjerą ir aš labai džiaugiuosi, kad galiu pasisakyti lyčių lygybės komitete. Atsižvelgiant į COVID e, pandemiją, kai visas mūsų gyvenimas iš tiesų persikėlė į nuotolinį darbą, tą darau aš ir dabar, įtraukties ir lyčių lygybės klausimas tapo dar aktualesnis ir tie, kurie jaučia didžiausias socialinės ekonominės pandemijos pasiekmes, būtent yra uh, moterys arba tie žmonės, kurie ir taip susiduria su neligybė, yra daug neraminančių signalų, kad ta pažanga, kuri buvo pasiekta lėčių lygybės rytyje, stringa arba žengiama yra netgi atgal ir mes negalime leisti savo prarasti tos pažangos. Viena studija, kuri buvo atlikta praeitais metais, technologijų kompanijos, kurioje išdirbu Microsofto, parodė, kad pusantro, e, 12,5 tūkstančio mergaičių, jaunų moterų nuo 11 iki 30 metų 12 Europos e, šalių nori sėti savo gyvenimą su technologijomis, savo karjerą su technologijomis. Uh, Bet daug merginų nusprendžia, kad nenori jos dalyvauti technologijų srityje. Ir vienas iš dalykų, kodėl užkerta kelią, kas užkerta kelią moteriams įsitraukti technologijų srity, yra tai, kad trūksta jiems pavyzdžių tokių, įkvepiančių pavyzdžių. Ir šis tyrimas tikrai nestebina. Tai rodo, kad egzistuoja didžiulis skirtumas, didžiulis atotrūkis to, kaip moterys merginos įtraukomos ir kiek jos domisi su technologijų sritimi. Tai atsispindi ir ekonomikoje ir aš įsivaizduoju, kad komiteto nariai yra susipažinę su 2018 m. Europos komisijos studija, kur parodyta, kad jeigu moterys baigtų technologinius mokslus ir imtų, imtų dirbti skaitmeninius darbus kaip ir uh, E, vyrai, tai 16 milijardų eurų daugiau per metus būtų uždirbama. Taigi, technologijų kompanijos irgi turi atlikti savo darbą, jos turėtų darbinti daugiau moterų, jas labiau skatinti įtraukti į lyderystės pozicijas. Ir mes labai rimtai Microsoft'e prisimame šią atsakomybę e, ir Microsoft'as tikrai yra pasiekęs nemažai pažangos visoje Europoje. Pastarą savaitę mes paskelbėme savo metinę įtraukties ir įvairovės ataskaitą ir matome, kad buvo pasiekta nemažai pažangos. Nuo 2016 iki 2020 metų 55 procentais daugiau išaugo moterų vadybininkių, 79 procentai išaugo daugiau moterų direktorių ir 80, daugiau nei 80 procentų daugiau moterų partnerių ir vykdomosios valdžios atstovių. Taigi iš tiesų tai yra labai svarbu būtent, kad 83 procentais nuo 2016 metų išaugo moterų dalyvavimas šioje srityje, ypač vadovavimuose postuose. Ir tai yra labai svarbu, bet aišku, reikia pasiekti dar daugiau pažangos. Ir aš norėčiau paminėti dar vieną temą, tai yra lyčių skirtumai dirbtinio intelekto srityje. Turint omenyje, pagal LinkedIn dirbtinio intelekto e, talentai darbo rinkoje tyrimą Europoje. Tas tyrimas buvo paskirtas praeitais metais. Tik 16 procentų dirbtinio intelekto darbuotojų yra moterys. Ir iš tiesų tai yra labai apmaudu, nes moterys tikrai kur kas labiau galėtų įsitraukti į šią, šią sritį. Ir yra daug įrodymų rodančių, kad dėl to gali išaukti socialinė nelygybė, taip pat iš anksnė nusistatymai lyčių atžvilgių. Taigi labai svarbu, kad dirbtinio intelekto priemonės būtų geriau panaudotos. Ir prieš keliarius metus buvo, pavyzdžiui, paskelbta, kad e, buvo e, toksai eksperimentas atliktas būtent, kad e, su skistu muilu, kuris geriau yra išleidžiamas iš tos pakuotės, jeigu rankos yra baltoodžio, o ne juodoodžio. Tai iš tiesų ir buvo ir daugiau kitų tokių panašių situacijų ir mes matome, kad tars, tarsim, tarkim ir labai dažnai reikia laužyti tam tikrus stereotipus. Pavyzdžiui, kad ir visuomenės sveikatos rytyje, nes labai dažnai kalbama uh, E, kad vyrai yra gydytojai, o moterys yra slaugytojos. Ir mes visuomenėje turime iš tiesų e, atremti tuos iššūkius, o tam reikia veiksmų tiek iš įmonių, tiek pramonės ir taip pat politikos formuotojų. Ir mes puikiai tai suprantame ir siekiame to. Pirmiausia, mes manome, kad technologijų įmonės turi prisimti atsakomybę už tą pasaulį, kurį jos kuria. Dėl to reikia aktyvių priemonių. Uh, kad būtų užtikrinamas atsakingas dirbtinio intelekto vystimas. Ir 16 metais mes paskelbėme kelis, šešis principus iš tikrųjų, kurie susijęs su, su sažiningumu, kuris yra svarbus, e, kuriant patikimą, etiškai um, užtikrintą dirbtinį intelektą. Ir mūsų Atsakingi dirbtinio intelekto standartai, pavyzdžiui, padėjo sukurti tokias komandas, kurios leidžia identifikuoti galimus iš ankstinius nusistatymus, renkant ir kaupiant duomenis. Mes taip pat e, įsteigėme atsakingo dirbtinio intelekto tarnybą ir taip pat imamės pastangų e, Microsofto dirbtinio intelekto padaliniuose siekdami tokio dirbtinio intelekto, kuris būtų kuriamas pagal atsakingus principus. Mes tikime, kad kuriant ir naudojant dirbtinį intelektą atsakomybę pirmiausia tenka pramoniai. Tačiau laikui bėgant mes manome, kad ir tam tikrų dirbtinio intelekto sistemų e, reguliavimas ir naudojimas yra labai e, svarbu, norint užtikrinti patikimą dirbtinį intelektą. Pavyzdžiui, reikia reglamentuoti veido atpažinimo e, technologijas nepažeidžiant e, pagrindinių teisų, užtikrinant saugumą ir panašiai. Taip pat sveikiname pasiūlymus, kuriuos patikė Europos komisija savo baltojo knygoje dėl dirbtinio intelekto, pavyzdžiui, numatant privalomus reikalavimus, e, nustatant diskretiškus ir aiškiai apibrieštus didelės rizikos dirbtinio intelekto scenarius, Tokiu būdu ES dirbtinio intelekto sektorius e, galės aukti ir tapti brandus. Mes Microsoft kompanijoje taip pat siekiame įtraukti daugiau moterų, moterų ir mažumų atstovų dirbtinio intelekto e, pareigybės, kad sukurtumėme tokią sistemą, tokią aplinką, kuri sukurs e, galimybės klestėti tokiems asmenims ir mes galėtumėme juos išsaugoti tuose e, pozicijose. Ir tikrai mes dirbtinio intelekto pagalba galime sukurti tokį pasaulį, kuris būtų našesnis, netoks imlus lygoms ir galime užkisti geriau kelią klimato kaitai. Ir mes turime stebėti, aišku, tai, kokį poveikį visuomenį tokios technologijos daro nuo pat dizaino pradžios iki galutinio vartojimo etapo ir mes ži turime žiūrėti, kaip tai yra gaminama, turime e, švelninti poveikį e, žmonių gyvenimui. Ir turime suprasti, kad tai tikrai labai įtakoja mūsų visuomenę. Rinkos e, jėgos ir reguliuojančios institucijos gali judėti į priekį kartu, apsaugodamos visuomenę ir užtikrinant svarbės inovacijas. Mes tikimės, kad švietimo e, atstovai, politikos formuotojai, nevyriausybinės organizacijos ir privatus sektorius gali dirbti kartu, kad užpildytų tos skaitmenio įgūdžių tas e, spragas ateityje. Dėkoju už pasisakymą. Dabar norėčiau pasveikyti Manuelę Veloso ir kompiuterių mokslo universiteto profesorę ir mašininio mokymosi departamento e, atstovę iš Kanigi universiteto. Taigi, sveiki prisijungę, žodis jums. Uh, Ačiū. Uh, Man malonu dalyvauti šiame renginyje. Ir norėčiau išsakyti keletą pastebėjimų apie dirbtinį intelektą ir moteris dirbančias mokslo srityje ir e, dirbančias su dirbtiniu intelektu. Jau daugiau nei 30 metų dirbu profesorė e, Carnegie Mellon universitete, dirbu mašinų e, mokslo departamente, o dabar vadovauji dideliai mokslininkų grupiai, kuri tyria dirbtinį intelektą. JP Morgan Chase didelėje finansinėje institucijoje Junktinėse valstijose. Kalbėsiu apie lyties aspektą ir bandysiu aptarti ir dirbtinį intelektą. Meriendal ką tik padarė puikų e, pra, pranešimą ir tikrai nelengva po jūsų kalbėti, Marijan, bet norėsiu, pabandysiu aptarti keletą dalykų. Visų pirma, norėčiau paminėti, kad dirbtinis intelektas yra mokslas apimantis daugybę e, dalykų, duomenų apdarojimas visų pirma, kalba, tekstas, vaizdas, taip pat elektron, elektroninis paštas, apima ir elektroninį paštą tekstus, kurie mus pasiekė per žinias, per tinklaraščius ir dirbtinis intelektas geba apdoroti visus e, šiuos tekstus ir dirbtinio intelekto sistemos gali priimti sprendimus ir padėti būti žmonių pagalbininku. E, tie pagalbininkai taip pat gali priimti ir sprendimus. Taigi dirbtinis Intelektas tai mašina, mąstanti mašina, kuri pasiži pasižymi intelektu, gali atpažinti vaizdą, garsą, gali vairuoti automobilį. Ir kartais dirbtinį intelektą žmonės suvokia kaip um, kažką, kas yra kas, kas su tavim gali susirašinėti ekrane, bet tai yra daugybė įvairiausių pavydalu besireiškiantis rytis. Ir turėkime mani, kad moteris gali susidomėti, gali labai įsitraukti į šią, sritį, šią mokslo sritimį. Pavyzdžiui, kalbos aspektas, kai, e, visi procesai, kurių pagalba apdorojama kalba ir tekstai moteris gali patraukti galimybę mokytis, domėtis tokios mašinos darbu, taip pat, pavyzdžiui, įvairių vaizdų apdorojimų. Ir mums švietėjams, dėstytojams, pirma užduotis turėtų būti demistifikuoti dirbtinį intelektą, nes dirbtinis intelektas yra kompiuterinis kodas arba algoritmas, kurį galime sukurti ir jis gali būti skirtas konkrentiems intelekto aspektams. Jeigu mes paprasčiau, lengviau pristatytume, kas yra dirbtinis intelektas, bendrai galbūt moteris pradėtų kitaip žiūrėti į šią sritį ir, ne, ir kitaip jį vertinti. Dar kalbant apie dirbtinį intelektą, nenorime dirbtinio intelekto pristatyti kaip kažkokio objekto, kuris gali, būt, kuris gali funkcionuoti savarankiškai ir viską daryti pats. Dirbtinio intelekto ateitis, tai inte, to dirbtinio intelekto ir žmonių e, sąveika. Pavyzdžiui, dirbtiniai intelektai kaip dirbtinio intelekto mašinos kaip pagalbininkai. E, jis gali padėti rasti informaciją, kurios jums reikia, arba padaryti viešbučio rezervaciją. E, tai yra tiesiog tokia samprata. Dažnai žmonės apie dirbtinį intelektą kalba apie kažką, kas yra kažkur šalia mūsų, mums nepasiekiama. Kitas mano pastebėjimas susijęs su e, vaidmenimis visuomenėje. Moteris labai opiai žiūri į, į tuos vaidmenis, kuriuos prisimama visuomenėje. Todėl turėtume daryti viską, kad moteris būtų matomesnės, kai ieškome darbuotojų, kai kalbame, kai, kai sakome kalbas šiomis temomis, žinome, ir kitas, taip pat ir kitas mažumas įtraukti, ne tik moteris, kad, e, kad būtų matomos moteris, kurios uh, E, atranda naujus horizontus moksle, universitetuose, vyriausybėje. Ir aš turėjau galimybę stebėti tokius procesus, kai e, kviečiame e, kalbėtoje į konferenciją arba renkame kandidatą į direktoriaus postą, visada žmonės teigia, kad neturime moterų kandidačių, ne, nesurasime moterų tinkamų e, tokiai, tokiam postui, bet tai neteisinga. Ir turime laikytis tam tikros pozicijos šio klausimu. Daugybė motiko, moterų dirba robotikos srityje, elektroninės srityje susijusiuose su dirbtiniu intelektu. Ne, net jeigu tų moterų yra nedaug, bet jos dirba toje srityje. Todėl mums tenka atsakomybė akcentuoti, skleisti informaciją, kad tokių moterų nesunku rasti ir padaryti, daryti viską subalansuotai. Ličių atžvilgių. Aš pirmininkavau labai dideliai konferencijai dirbtinio intelekto klausimų prieš keletą metų. Ir aš siekiau, kad viskas būtų e, per pusę ir vyrai ir moteris dalyvautų visur, visose temose, visose diskusijose. Ir žinoma, aš turėjau padirbėti, skambinti savo draugiams, moteriams, klausinėti, ko, kaip galėčiau rasti vieną ar kitą specialistą, bet konferencija pasisekė puikiai ir tai buvo labai gražus pavyzdys e, auditorijai, kaip vyrai ir moteris įvairiose gyvenimo sritise yra svarbus. Dirbtinis intelektas yra e, komponentų mokslas ir svarbiausias jo, jo funkcija bendrauti su žmonėmis. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pakomentuoti. Darbas iš namų, kuris e, tapo realybė e, dėl COVID epidemijos, tai tapo ypač svarbu moteriams. Akcentuojamas švietimo aspektas. Dabar yra daugybė išteklių ir, ir prieinamų ir, ir moteriams, ir vyrams. Ir manau, kad turime juos panaudoti ir savo įmonėse švietime puoselėti kultūrą, e, darbo lankstumo kultūrą kuri gali būti dėl vienu ar kitų priežasčių patrauklesnė moteriams arba mažumoms arba žmonėms, kurie gyvena toli nuo darbo vietos arba tiems, kurie turi rūpintis pagyvenusiais žmonėmis namuose. Iki šiol pasaulyje, buvo, kuriame gyvename, buvo labai griežta atskirtis tarp šeimos ir profesinio gyvenimo, tarsi šeimos gyvenimo negalėjo matytis profesinėme gyvenime. Tačiau dėl COVID jau nebegalime ignoruoti žmonių asmeninio gyvenimo ir galimybę dirbti iš namų gali užtikrinti geresnį pasidalymą vaidmenimis e, tarp vyrų ir moterų. Ir taip pat e, prastum, stumti mokslą į priekį, ypač dirbtinio intelekto srityje. Ir mano paskutinis pastebėjimas, tai norėčiau pakalbėti apie pavyzdį, apie tai, kaip mes Karnegi Melon universitete kompiuterių mokslo srityje subalansavome po 15 metų mums patiko e, pasiekti, kad būtų vienodai. E, e, doktorantūroje studijuojančių studentų. Ypač yra 50 procentų moterų, nes anksčiau buvo tik 16 procentų. Buvo nemenkas postumis uh, nes pakeitėme prieimimo tvarką. Pavyzdžiui, akcentavome, kad e, programuotojo patirtis svarbi netokia svarbi, arba net tas faktas, kiek jie kompiuterių turi namie, turi, pavyzdžiui, traukiame tokius kriterijus, kaip, e, kad svarbu gebėjimas būti lyderių, kokia jų vizija, jeigu dirbo akcentavimo kit, kit, kitus, kitas patirties ir, pavyzdžiui, jeigu yra dirbę kokiais nors padėjėjais e, vasaros stovyklose ir tai tapo kriterijais prieimimo anketoje. Ir kažkaip per stebuklą visos moteris štai, staiga atsidūrė sąrašų viršuje ir dabar 50 moterų yra 50 procentų moterų yra ir 50 procentų vyrų. Ir vidutinis studentų amžius dabar yra vyresnis, didesnis. Todėl kalbant apie tai, apie tolesnį profesinį darbą, turime uh, E, visada įvertinti tokius aspektus, kokiais kriterijais remiantis priimami kandidatai arba samdomi darbuotojai. Pavyzdžiui, JP Morgan įmonėje, e, toje mokslinių tyrimų grupėje, kurią kuri nuo 2018 metų, 40 žmonių dirba, iš jų 17 yra moteris. Taigi, viskas yra įmanoma. Ir dirbtinis intelektas yra mokslos ir jis turėtų būti patrauk patraukli vis, visiems, ypač moteriams. Moteriams patinka prietaikos technologijos, jos e, puikiausiai naudoja Instagramą. Ir ne institucijos turėtų kurti kliūtis, kurios visiškai nenaudingos moteriams. Taigi e, vaidmenis visuomenėje, taip pat kriterijų koregavimas, tai yra svarbus dalykai. Tai galėtų atverti mūsų mąstymą ir pritraukti daugiau moterų į visas rytis, į dirbtinio intelekto mokslo sritį. Be, bet galiu kalbėti apie dirbtinį intelektą, bet aš nemanau, kad dirbtinis intelektas yra kažkuo ypatingesnis už kitus klausimus. Marian labai teisingą pastebėjimą išsakė. Pirminkė, atsiprašau, turite baigti dėl to, kaip gali būti taikomi subjektyvūs kriterijai. Reikia, galima to išvengti, jeigu e, naudosime daugiau duomenų ir ypač ta, ta, tas palankumas bus moterų pusiai. Labai ačiū už jūsų įdomų pasisakymą. Toliau Claire Fernandes, e, EDRI Europos skaitmeninių teisių Vykdomoji direktorė, prašom. Uh, Ačiū pirmininkė. Iš ties džiugu būti šiame posėdėje kalbėti jūsų komitetui. Aš atstovauju EDRI, Europos skaitminėms teisėms, tai maždaug 44 organizacijos veikiančios Europoje, ginančios moterų teisės skaitminėje eroje. Ir aš tikrai norėčiau pakalbėti apie moterų ir skaitmenimo klaus, klausimus iš moterų teisių aspekto, ne iš ekonomikos, inovacijų ir kito aspekto požiūrio taško. Taigi e, skaitmenimas formuoja mūsų ateitį ir Europos, Europos vizija yra, kad moteris, moterų, moteris būtų įgalinamos ir tai praturtintų mūsų visų gyvenimą. Tačiau dėje kol kas technologijos ne visų moterų gyvenimą praturtina ir įgalina ir todėl mūsų Mm, organizacijos iš tikrųjų sutelkia dėmesį į technologijas, stambių technologijų kompanijų darbą. Taip, technologijos gali praturtinti moterų gyvenimą, tačiau tai, kaip dabar technologijos yra kūriamos ir dėgiamos, kelia labai rimtą susirūpinimą dėl žmogaus teisų pažeidimų, ypač dėl moterų teisų mm, pažeidimo, ypač kai eina kalba apie, sakykime, stebėjimą, sėkimą, mm, patriarchališką kritišką tokį požiūrį ir tai, kad būtina keisti iš tikrųjų bendrą požiūrį į moterų teises, kaip moteris patiria interneto technologijas. Šiandien turėtumėm kalbėti plačiau, kalbėti apie dirbtinį intelektą ir esminės priežastis, kurios nulėmė tokį tokią patirtį ir ką jūs kaip Europos parlamentas, ypač jūsų konkrečiai komitetas galėtų padaryti, sprendžiant tas problemas. Taigi, interneto technologijos, kaip me, kokia yra mūsų patirtis su jomis, ko, kaip mes. Uh, tai išgyvename ir jūsų pranešimai rodo, kad moteris ir mergaitės mažiau laiko praleidžia internete, prisijungusios prie technologijų, dažnai, daug dažniau patiria priekabėjimą smurtą internete ir ypač moteris iš labiau pažeidžiamų mažumų galbūt grupių, pavyzdžiui, kitos odos spalvos, kitos lytinės orientacijos ar panašiai Mes visi dabar gyvename, aišku, ypatingomis COVID, karantino, izolacijos sąlygomis ir, aišku, dabartinės visos tos technologijos, kurios buvo seniau naudojamos, sakykime, vaikų veiklai kontroliuoti internete, ar tai, ką darbdaviai taiko darbuotojų atžvilgių, sakykime, irgi kontroliuojant jų veiklą, gali būti panaudota ir prieš moteris internete ir gali būti taikoma cenzūra, pavyzdžiui, socialinės žiniaslaidos platformose, ypač kai eina kalba apie kitos odos spalvos moteris, kai eina kalba apie mm, jų darbą internete, yra įvairių ribojimų, kurie turi neigiamo poveikio jų dalyvavimui internete, taip pat ir ypač feministinės veiklos klausimų. Uh, E, taip pat moteris dažniau e, tampa e, stebėjimo privataus darbdavių valstybės, netgi stebėjimo subjektai ir yra mm, edri narių atliktų tyrimų, kurie rodo, kad yra įvairūs, įvairios sėkimo technologijos, programėlės, kurios apjungia duomenis dėl mūsų sveikatos, dėl mūsų įvairios elgsenos ir taip toliau. Ir visa tai reklamos pramonės yra panaudojama, sukuriant mūsų profilius komerciniais arba politiniais tikslais, netgi manipulaciniais tikslais. Ir toliau ir iš valstybės klausimo, ir valstybės, pavyzdžiui, sakykime, veiklos požio taško yra įvairios sėkimo veido bruožo atpažinimo ar kitokių um, technologijų, kurios leidžia atsekti moterų, kurios yra socialiai aktyvios, kurios, sakykime, įvairiose srityse dirba veiklą. Ir e, dirbtinis intelektas ir šios technologijos yra naudojamos ir yra sistemose integruotos uh, sistemos, kurios paveikia moterų galimybę prieiti prie e, sveikatos priežiūros, kreditų, žimtumo ir kitų sričių. Kokios yra tos pagrindinės priežastys? Aš čia įvardinčiau tris pagrindinės priežastys. Mm, mm, kur būtų tas stebėjimas, siekimas paremtas kapitalistiniais, patriarchaliniais, e, kitais um, aspektais ir iš tikrųjų yra diskriminacija technologijų srityje, uh, iš dirbtinio intelekto srityje taip pat išplėtota pakankamai e, plačiai ir 25 procentai dirbtinio intelekto kuriejų, kai pasaulio mm, ekonomikos formos paskelbė bet tik tai yra moteris. Stambios stabių technologijų kompanijos didžiausia dėmesį sutelkia aiškia komerciniams tikslams, negalvoja apie žmonės, kurie naudojasi tomis paslaugomis. Tai yra kapitalistinis toks požiūris ir ta žala, kuri turinio yra padaroma, sakykime, ar tai būtų neapykantos skatinimas, šmeištas ir taip toliau. Uh, ypatingai yra išdidami, kuomet tai yra nudaroma socialinės žiniasklaidos, socialinės, socialinės medijos platformose. Yra įvairių technologijų, kurios integruotos, kurios yra atkartojamos internete ir uh, negalime tik tai paviršutinių tokių sprendimų pasiūlyti, kad išspręstumėm giliai įsišaknyjusias visuomenės problemas. Bet aišku, reikia galvoti apie tai, kas tas technologijas pasitelkia, kodėl ir prieš ką. Ką jūs kaip Europos parlamento nariai galėtumėt padaryti, aš siūlyčiau gilintis į sektoriaus rekomendacijas, galvoti apie um, baudžiamosios ryties teisės aktus, galvoti apie kovo su diskriminacija lyties pagrindu. Ir aš labai um, skatinčiau, kad šis komitetas siektų sąžiningo ir atviro interneto ir Praeitą savaitę Europos parlamento plenarinė sesija patvirtino puikiai pranešimą dėl skaitmeninių paslaugų. Uh, skaitmeninių paslaugų veiksmų planą ir reikia galvoti apie atvirą socialinių platformų platformų internetą, kad būtų e, užkirstas kelias toksiškam elgesiu. Mums reikia užtikrinti, kad um, būtų sistemose integruotos jau numatytas konfidencialumo visos galimybės ir kad iš tikrųjų prieš kompanijas, kurios nuolat um, pažeidžia konfidencialumo teisės aktus, būtų pritaikytos atitinkamos uh, sankcijos ir, ir reklamos, sakykime, pramonė taip pat, kuri, mm, kaip aš jau minėjau, pasitikė telkia įvairiomis technologinėmis galimybėmis savo tikslais, iš, išnaudodamos, tai reikia užkirsti kelią iš tikrųjų piknaudžiavimui, kai valstybės ar privatų subjektai e, piknaudžiauja tuo pažeisdami asmenų teisės. Čia reikia galvoti apie dirbtinio intelekto tam tikras ribas. Dirbtinis intelektas turi dirbti, tarnauti visiems, vis, visoms visuomenėms, visiems piliečiams, taip pat ir moteriams, kad nebūtų nebūtų mm, čia savireguliacijos vien tik tai, kad nebūtų vien tik tai kovos tarp e, privačių subjektų ir įradinėjimo našta turi tekti tiem, kas tas sistemas kūrė ir dėgia, jie turi įrodyti, kad jie laikosi žmogaus teisų reikalavimų, kad tai yra saugios, skaidrios technologijos ir kad yra užtikrinta visa skaitomybė dėl žmogaus teisų. Ir kai kuriais atvejais technologijos bus visiškai neprimtinos, ką bedarytumėm, ar būtų kokių, kad ir kaip būtų išsprendžiamas tas neigiamo nusistatymo klausimas, kai kurios technologijos visiškai yra, bet kokiu atveju yra nepriimtinos tam tikromis paskirtimis ir negalima tobulinti e, priespaudą didinančių technologijų, kurias institucijos bet kokiu atveju naudos tam, kad sistemingai diskriminuotų um, moteris ar kitas marginalizuotas marginalizuotas grupės. Ir tai reiškia, kad mes negalime taikyti, su, su, pri, sutikti su masinio sėkimo technologijomis, biometrinio te, sėkimo technologijomis, jeigu jos būtų masiškai išplėstos. Toki, toks panaudojimas yra nepriimtinas, netestas ir turi būti u, visiškai uždraustas. Mes mielai toliau tęstumėm diskusijas, nes šis klausimas yra itin svarbus ir aš aš galėčiau detalesnės rekomendacijas jums perduoti, kad e, jeigu mes galėtumėm tokiu būdu prisidėti prie komiteto tolesnio darbo, labai džiaugtumėmės dėl to. Andes. Ačiū ponė Fernandas. Fernandes, dėkoju Jums visoms trims už pristatymus. Tikrai labai puikia apžvalga, e, vertinant iš įmonės, universiteto ir pilietinės visuomenės perspektyvų. Taigi iš tiesų puikia pradžia e, diskusijoms jau yra sąrašas kalbėtojų. Pradėsiu nuo ponios Marija Karvalijo, prašau. Uh, you, chair, and... Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visoms prelegentėms už tikrai labai įdomius pasisakymus. Ir norėčiau taip pat pasveikinti kolegiją iš universiteto, gerą bičiulę Manuelę Velozo. Mes abi baigę esame inžinerijos mokyklą Lisabonoje, tai man labai malonu matyti šiandieną Manuelą. Ji iš tiesų buvo puikia studentė ir dabar yra puikia lektorė ir labai svarbus tikrai mums pavyzdys, mums moterims. Kai kelios jūsų taip pat e, kalbėjote apie tai, kad yra toks puikus sutapimas tai, kad šiandien mes kalbame apie skaitmenę lyčių takoskirą parlamente. Europos parlamentui šis klausimas yra prioritetinis. Būtent užpildyti tą skaitmenę lyčių takoskirą. Ir savo pranešime mes išanalizavome uh, padėtį pasiteldami duomenis. Ir vienas įdomesnių dalykų, kuris tikrai mus nustebino, yra tai, kad 3 procentai paauglių mergaičių, tik 3 procentai paauglių mergaičių vien, pagal vieną studiją um, yra pasakiusios, kad norėtų tapti profesionalėmis um, informacinių technologijų srityje, kai pasieks um, pilnametystę. Iš tiesų, tai yra labai svarbus faktas, nes kaip ir buvo pasakyta vienos prelegenčių, sprendimai, kuo tapti, ką studijuoti, priimami maždaug 15 metų, būnant 15 metų. Ir situacija tikrai nelabai gerėja Europoje. 17 procentų visų studentų informacinių technologijų srityje yra tik tai e, moterys, merginos, tik 17 procentų. Taigi mes Europoje labai sėkmingai sprendžiame tikslių mokslų klausimą, turime stiprią viešąją politiką ir matome, kad smarkiai išauga moterų skaičius tų, kurios studijuoja tiks, tiksliuosius mokslus apskritai ir fiziką, ir matematiką, ir kitas įvairias inžinerijos rytis. Ir Ir kai kurios valstybės narės, kai kuriuose valstybės narėse tose srityse net yra dauguma moterų, pavyzdžiui, mano šalyje Portugalijoje taip yra. Ir kai kurios iš tų priemonių dėja nebuvo labai sėkmingos, kalbant apie ICT sritį ir dirbtinį intelektą. Taigi mes turime daugiau dėmesio skirti šiai sričiai. Ir viena pranešimo rekomendacijų yra tokia, kurią akcentavo ir Manuela Velozo, būtent tų sektinų pavyzdžių e, reikšmė ir svarba. Mes esame įsitikinusios, kad žiniasklaida, audiovizualinis sektorius, televizija, filmai irgi vaidina labai svarbu vaidmenį merginoms priimant tokius sprendimus. Taigi mano klausimas, uh, visoms trims e, prelegentėms yra štai koks jų manimų, kokiu konkrečiu priemoniu mes galėtumėme imtis tam, kad labai ankstyvoje stadijoje, ankstyvame amžiuje mergaitės labiau pamėgtų informacinės technologijas, ryšių technologijas ir tada nuspręstų, pavyzdžiui, siekti e, karjeros šioje srityje. Ačiū, dėkoju už labai įdomų klausimą ir kitas kalbėtojas Marija Manuel Letao Markeš, o po to Margarita Delapiza, prašau. Ačiū, Evelina, dėkoju visoms prelegentėms už labai įdomius, svarbius pasisakymus. Ir dabar kalbėsiu jau aš. E, aš kalbėsiu angliškai, bet norėčiau Manuelą Velozo pasveikinti portugališkai. Uh, nes tai yra mūsų bendra kalba, portugalų kalba. Taigi mes tikrai daug kalbėjome ir turime specialų į komitetą parlamente, kalbėjome apie įvairias perspektyvas, kalbėjome apie riziką, taip pat kalbėjome apie iššūkius ir galimybės, kalbant apie dirbtinį intelektą. Dirbtinis intelektas leidžia mums pagerinti viešąją politiką ir mūsų kokybę, gyvenimo kokybę. Ir Tačiau mums neramu ir dėl to, Ar dirbtinis intelektas nebus, cen, nebu, nebus centralizuotas ir suteltas į žmogų ir ar nebus skirtumų per daug dėlių tarp vyrų ir moterų. Mes e, norime, kad taip neatsitiktų ir kad būtų labiau pasitikima dirbtinio intelekto inovacijomis, o tai yra labai svarbu, kalbant apskritai apie inovacijas. Aišku, tie algoritmai turi būti skaidrus, etikos aspektai turi būti e, įdėgiami jau dizaino etape ir reikalingas reguliavimas. Ir mes galbūt mažiau kalbėjome apie mokymus ir įgūdžius, inžinierių, mokslininkų mokymus ir įgūdžius, tų, kurie dirba dirbtinio intelekto srityje dabar. Ir kai trūksta daugia discipliniškumo e, mokslinių, tyrė, mokslinių tyriejų darbe, kurie dirba dirbtinio intelekto srityje. Ir norėčiau paklausti Manuelos, jį dirbo robotikos srityje daug metų ir jos manimų, ką mes galėtumėme padaryti, kad dirbtinio intelekto prietaikos būtų orientuotos į žmogų ir kad neskatintų neligybės ar daugiau moterų reikia e, įtraukti į dirbtinį intelektą. Aišku, tai būtų naudinga. Ir iš tavo patirties, ar yra kitų aspektų tokių, kaip aš kalbėjau, pavyzdžiui, mokslininkų mokymai ir taip pat mokslinių komandų apmokymai, ar to, tos ryties nereiktų keisti. Dėkoju. Margarita Lėlė. Ačiū, toliau da, žodis Margaritai Delepizai, o paskui Francis Fitzgerald. Iki. Ačiū. Manau, kad tai, su kuo susidurėme, yra e, didžiulis dalykas, todėl turime apibriežti etinius ir humaniškuo, etinės ir humaniškasias vertes dirbtinio intelekto. Negalime tiesiog taip eiti priekin. Ir todėl, kuriant algoritmus, kuriuose e, apdarojama asmeninė informacija, nuomonės, e, pasirinkimai, skonis. Tai aktualu, kad e, to, to, to informacija nebūtų panaudojama bandant mums daryti pasąmoninę įtaką. Turėtume vengti tokių e, galimybių, ypač E, pa, pažeidus yra vaikai, tik pa, pagalvokime, kiek valandų jie praleidžia prieš ekranus, tai labai aktualu mūsų ateičiai. Ačiū. Much. Ačiū, sako pirmininkė, toliau uh, Francis Fitzgerald, o po jos Lelšvieta Lukacijevska. Prašau. hello, my apologies for, for the delay. Atsiprašau, kad šiek tiek vėluoju. Sveiki visi. Norėčiau pasveikinti tris kalbėtojas, jos pristatė skirtingas perspektyvas, kaip sakėte, Evelin, verslo. Marian, žinau, kad Microsoft įmonė daro viską, kad pasiektų darbuotojus. Manuela kalbėjo apie universitetą ir apie e, visuomenės modelį, lyčių modelius ir taip pat buvo aptarta tamsesnioji technologijų pusė. E, bus, rytoj bus paskelbtas lyčių lygybės indeksa, indeksas ir e, skiriamas dėmesys skaitmaninėms technologijoms ir kaip jos keičia mūsų darbą ir kaip jos pakeis mūsų ateitį. Šiame komitete mes ypač rūpinamės e, atskirtimi tarp lyčių skaitmeninėje erdvėje. Man nesusidarė toks įspūdis iš kalbėtojų pasisakymų mūsų. Noriu paklausti, ar jums tai rūpi, ar jums tai kelia susirūpinimą. Žinau, kad jūs dirbate skirtingose srityse, bet e, man susidarė įspūdis, kad tas, ta atskirtis didėja darbas per internetinės platformas. Ką Jūs apie tai manote, vertinant tai iš lyčių lygybės perspektyvos ir ką turime daryti, kad pasiektume didesnės auditorijas, bandant tą atskirtį sumažinti, nes ypač COVID pandemijos laikais ta e, skaitmenės technologijos yra labai svarbios. Nemažai moterų jaučiasi paliktos nuo šalyje, ja, vyresnės moteris, moteris, kurios gyvena kaimo vietovėse, kur nėra e, plačia juosčio ryšio, Ką jūsų manimų turėtume daryti, kad e, pasiektume tas ne, nepalankioje situacijoje atsidūrusias visuomenės grupės, pavyzdžiui, tokias moteris, ypač tas, kurios gyvena visuomenės paribėje, labiau nei tas, kurios turi ir taip daug galimybių. Ačiū, Francis. Dabar Elžbieta e, Lukačievska, o po to Lina Galvis. Hello. Can you hear me? Sveiki, ar girdite mane? Labadiena. Noriu padėkoti Evelinui už išreikštą paramą visoms Lenkijos moteriams, kurios protestuoja visose Lenkijos miestuose, mažose ir dideliuose, protestuodamos prieš konstitucinio teismo sprendimą, kuriuo moteriams primetame prievolę gimdyti vaikus, kurių išgyvenimo šansai yra beveik nuliniai. Tai labai liūdnas mums momentas. Ir tai susiję ir su skaitmeninė atskirtimi, su prieiga prie informacijos ir galimybėmis padaryti atitinkamas išvadas. Nes yra tik informacija. Jeigu, jeigu gauni informaciją tik iš televizijos, tai ten iš e, nacionalinio kanalo. Kalbant apie skaitmeninės rytis, tik tai 19 iš 100 yra moteris programuotojų, tik tai keletas iš, iš, iš, iš šimto vadovus postų užimančio šią srityje yra moteris, taigi turime daug nuveikti. Skaitmeniniai įgūdžiai tikrai atneša daugiau galimybių. Jie užtikrina geresnės įsidarbinimo galimybės. Svarbiausia yra tai, ką paminėjo Francis Fitzgerald, tai kaimo vietovėse gyvenančios moteris ir e, plačiai jos šio e, ryšio nebuvimas ten. Dažnai jos net neturi kompiuterio. Taigi jos ne tik neturi galimybės gauti informacijos, bet jos netgi negali tobulinti savo įgūdžių arba reaguoti, mm, ieškoti pagalbos, jeigu jos tampa būtinio smurto aukomis. pas pateikti savo reakciją. Taigi atskirtis tarp vyrų ir moterų bei skirtumai kaimo ir miesto vietovių mums taip pat turėtų būti aktuali tema. Ir tai turėtų būti akcentuojama mūsų diskusijose. Be tinkamo gero išsilavinimo nesuteikia mažoms mergaitėms galimybių suvokti, kai, kokios svarbios yra uh, kokie svarbus yra skaitmeniniai įgūdžiai. E, ir ne, jeigu nepaaiškinsime mergaitėms, kad mokslas yra skirtas ne tik berniukams, neužtikrinsime e, jų geresnės prieigos prie darbo vietų rinkos. Ir ta atskirtis išliks. Švietimas E, taip pat bandymai keisti tai, kaip moteris suvokiamos, koks vaidmuo joms skiriamas, e, yra labai svarbu. Ir dar kartą ačiū už šiandienos susitikimą. Toliau Lyna. Sveiki, aš negaliu įjungti savo kameros, nežinau kodėl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 švietimą internetu, mm, valgymas, kompiuteris, mokymasis, visa tai, ką mes iš pirmo karantino galbūt, mm, ko mes pasimokėme, kokį, mane tikrai labai domintų galimi sprendimai. Tai, Tokiu būdu baigiame pasisakančiųjų sąrašą ir suteiksiu vėl žodį mm, ekspertėms. Žiūriu į laikrodį, panašu, kad laiko turime pakankamai, paprašysiu jūsų maždaug per penkias minutės apibendrinti, atsakyti į klausimus ir vėl pradėsiu e, nuo pirmos mūsų ekspertės Marijana Dal. Madame Dal, you have the floor. Ponia Dal, žodis jums. Ačiū, ačiū už įdomius klausimus ir pamastymus. Sureaguosiu į tris iš jų. Du galiu atsakyti kartu, apibendrindama. Tai yra mm, moterų mergaičių motivavimas, įtraukimas į technologijas per įvairius gyvenimo tarpsnius. Ypač turėtumėm sutelkti dėmesį į jaunas mergaitės kad jas įkvėptumėm, motivuotumėm ir čia reikėtų sutelkti dėmesį į e, gražius pavyzdžius, um, kuriais reikėtų sekti. E, toliau, aišku, praktinė patirtis e, su technologijomis pradinėse mokyklose, panašiai, taip pat stengiantis motivuoti mergaitės susidomėti ir išlaikyti tą susidomėjimą technologijomis. Toliau jau saugusios moteris, vėlgi m, negalime laukti ilgai, kol jie jaunimas užauks ir išspręsta lyčių atotrukio klausimą, reikia sutelkti dėmesį ir jau suaugusias moteris, įtraukti jas į technologijas, iš humanitarinių, iš socialinių mokslų sričių ir tų kontekstų reikėtų stengtis jas pritraukti ir tai tikrai būtų didelis indėlis dirbtinio intelekto, technologijų pasauliui reikia dizainerių E, virtualių žinių, kognityvinių technologijų ekspertų, įvai, teisininkų, įvairiausių um, sričių specialistų, kad, e, specialistų, kad jos galėtų prisijungti prie technologijų srities ir um, įdėti savo indėlį jud, mūsų visuomenė judant į priekį. Tai manau, kad mes kaip sektorius turėtumėm prie to prisidėti, čia būtų labai svarbu taip pat galvoti ir apie teisės aktus, palankę aplinką aplinką tokioms įmonių pastangoms paskatinti. Dirbtinis intelektas, kaip užtikrinti kad būtų atsakomybė, kad būtų skaidrumas. Visų pirma, reikia suprasti, kad dirbtinis intelektas tai yra tik tai mm, atsiekimas tendencijų, tam tikrų požymių, e, tam tikrų e, elgsenos modelių. Tai yra iš tikrųjų tų modelių ir tendencijų atsiekimas e, dirbtinis intelektas. Pavyzdžiui, jeigu e, įvedate paiešką e, direktorius ir jums iššoka daugiausia baltaodžių vyrų atvaizdų, tai čia yra situacija yra tokia, kad tiesiog šiuo metu kol kas pasaulyje daugiausia direktorių aukštą rangą užimančių kompanijų pareigūnų yra baltaodžių vyrų. Ir Dirbtinis intelektas iš tikrųjų čia labiau yra galbūt atveriantis galimybės. Dirbtinį intelektą algoritmus galima suprogramuoti, kad jie būtų skaidrus, sąžiningi, užtikrantis įvairovę ir įtraukti. Čia yra tikrai galimybė įveikti iš ankstinį tą neigiamą nusistatymą, programuojant algoritmus. Uh, kad dabar visuomenėje įsišaknyje neigiami nusistatymai nebūtų dar labiau plečiami ir, ir, ir dėgiami, tą galima išspręsti. Taigi reikia galvoti apie tai, kad e, dirbtinis intelektas ir technologijos yra galimybė arba tą iš ankstinį visuomenės nusistatymą mažinti arba didinti ir um, būtent pasitelkdami algoritmus, juos projektuodami, galime spręsti tą problemą. Manuel. Ačiū. Toliau Manuela Veloso, man atrodo, ir jums buvo bent porą klausimų adresuota. Prašom. Labai ačiū už užduotus klausimus. Pabandysiu atsakyti keletą iš jų, bet iš esmės noriu pasakyti visų pirma vieną dalyką, ką, manau, svarbu būtų suprasti. Dirbtinis intelektas tai yra mokslas, kuris atėjo ir liks ilgiems laikams, neišnyks, nepradings niekur. Ta reikia suprasti pripažinti ir priimti tą faktą, kad turime entuziastingai tą priimti, optimistiškai tą priimti, mūsų vaikus, mokyklas turime, visus turime apie tai mokyti, šviesti. Pateiksiu Jums pavyzdį. Kolega, ko, kolegė iš Microsoft paminėjo, 14-15 amžiuje, atsimenate, perėjimą prie rašytinės spaudos, Gutenbergas ir taip toliau. Uh, Ir tuo met rašymas ir skaitimas tapo įgūdžiu, kuris buvo pradėtas dėkti vaikams, mo, vaikai buvo pradėti mokyti. Um, vaikai iš pradžio buvo mokomi skaityti, vėliau jau ir rašyti, nes tai tapo kasdieninių poreikių su technologijų raida, galima tai pasakyti daug vėliau. Aišku, tai lygiai taip pat su kompiuteriais ir technologijomis mes turime su tuo susipažinti, mes turime tą suprasti Ne kiekvienas, aišku, tais laikais irgi tapo rašytojų, poetų, bet visi išmoko skaityti ir rašyti. Tai mes dabar perin, tame irgi tame lūžio, periname laikotarpį gyvename, a, mokslas keičiasi, keičiasi tai, kaip vaikai bus mokomi ir mes turėsime naujai mokyti vaikus ir, ir, ir suaugusius, ir, ir miestuose, ir kaimuose. Visi turės suprasti, kad tai technologijos yra prieinamos, galima įsigyti tuos kompiuterius ir taip toliau. Ir tai, ką Marijana sakė, taip reikia spręsti, aišku, yra to trukio, marginalizacijos klausimus, bet didžiulė klaida būtų, jeigu mes dabar visiems pasakytumėm, uh, turite programuoti, jūs turite visi mokėti um, dirbti kompiuterį, žinoti, kas yra dirbtinis intelektas. Ne, kiekvienas žmogus turi sekti savo pašaukimą, savo talentus įgyveninti. Vienas nori būti uh, daktaru, kitas teisininku, kitas rašytoju, kitas dar kažko. Bet reikia suprasti, kad mm, galiausiai visgi ateisime prie tokio laiko, kuomet žmonės turės sugebėti uh, naudotis kompiuteriu, panaudoti ir dirbtinį intelektą per kitas technologijas savo darbe ir mums reikia komandų, kur būtų specialistai ir iš socialinių mokslų, ir iš, sakykime, eismo reguliavimo, Niujorke ar klimato kaitos, ar iš visų kitų sričių. Visi tie žmonės turės dirbti kartu ir suprasti, kad kompiuteriai yra tam, kad padėtų mums atlikti mūsų darbą. Mm, tiesiog reikėtų galvoti apie ateitį ir suvokti, kad dirbtinis intelektas ir kitos naujosios tos priemonės, visos tos strategijos, kaip valdyti duomenis, jų senais laikais nebuvo, jie neegzistavo. Ir galiausiai dėl dirbtinio intelekto, ką dar noriu pasakyti, dirbtinis intelektas, mes nesam stebėtojai to, ką dirbtinis intelektas e, galės padaryti. Mes esame ateities kuriejai, tai mūsų atsakomybė yra pasakyti, ką dirbtinis intelektas turi daryti, kad, būtų, kad jis būtų aktualus, kad būtų be iš ankstinių nusistatymų, kad darytų tai, ko mes norime neišvengiama vis tik tai, kad esame tame pereinamajame laikotarpėje ir įvyks pasikeitimai mokykimės iš, iš praeities. Taip, perinamoisiais laikotarpiais visuomet buvo prarandamos tam tikros darbo vietos, bet būdavo sukūriamos kitos ir, sakykime, kaip ir atsiradus elektrai ir, ir taip toliau reikėjo technologijų tą transformaciją įveikti, taigi svajokime apie ateitį. Ir paskutinė mintis, klaida būtų, kai kalbam apie dirbtinį intelektą, pasakyti, kad yra viena sistema kurioje yra iš ankstinio nusistatymo. Galbūt kai kur yra to iš ankstinio nusistatymo, tačiau reikia galvoti apie tą mokymasi online internetu. Galvojant apie kompanijas, ką jos dabar daro, esmė yra ne tai, ar jos dabar daro klaidas, bet esmė yra ta, ar jie gali gauti grįžtamą informaciją ir tobulinti tai, ką daro. Čia būtų svarbiausia. Ačiū. One, uh... Ačiū. Ir dar viena ekspertė, ponė Fernandės. Gal irgi pakomentuos tą klausimą apie žaislus. Prašau, žodis jums. Ačiū už klausimus, dėkoju pirmininkiai. Aš norėčiau grįžti prie lyčių skirtumų prieinant prie skaitmeninio pasaulio. Aš manau, kad tai yra ta problema, kurią reikia ištaisyti ir dėl to, kad interneto turinys skatina ankstesnius, iš ankstinius nusistatymus. Prieiga prie turinio irgi yra labai svarbu. Ir tai, kai formuojama ir formuojamo žinios, pavyzdžiui, Wikipedija, tik tai kas dešimtas redaktorius Wikipedijoje yra moteris. Taigi iš tiesų tų e, skirtumų yra ir ne tik kalbant apie prieigą, bet ir tai, kaip mes dalyvaujame internetinėse diskusijose ir e, WWW e, fondas įrodė, kad vyrai kur kas dažniau rašo pastabas apie ekonominius, politinius klausimus nei moterys. Taigi tai yra tam tikra kliūtis moteriams dalyvauti ir politikoje, apskritai gyvenime, politinėme, bet Be prieigos dar turime spręsti ir platesnius klausimus - profiliavimas, e, tikslinės grupės, e, sėkimas. E, ir kalbant apie įvairovę ir pavyzdžius, seknus pavyzdžius, aišku, įvairovė reikalinga ne tik technologijų sektorėje, bet ir žmogaus teisų, pramonės sektoriuose, tarp reguliuotojų ir sprendimus priimančių asmenų. Tačiau įvairovė jos nepakanka, kad išspręstumėme struktūrinės problemas e, technologijų srityje. Mes turėtumėme drausti ir atsisakyti tam tikrų priemonių ir prietaikų, kur daromas struktūrinis poveikis kiekvienos moters gyvenimui. Aš tikrai labai vertinu uh, pramonės perspektyvą ir finansų sektoriaus perspektyvą, tačiau aš manau, kad jūsų vaidmuo, jūsų parlamentarų, reguliuotojų vaidmuo yra pasirūpinti, kad mes ne, nenaudotumėme technologijų, neįtraukdami visuomenės ir nediskutuodami su visuomenė, nes tai veikia visų mūsų gyvenimą, mes negalime savo to leisti, neįtraukti visuomenės ir žmogaus teisių aspektas yra labai svarbus ir mes turime tikrai prieš pritaikant tas technologijas daug kalbėtis. E, nepakanka pasakyti, technologija sukurta ir priimame ją, naudojame ją. Taip pat aš manau, kad kalbant apie iš ankstinius nusistatymus ar kelių problemų sprendimą, etiką ir panašiai, Julia Pauls kalbėjo apie tai, kad tai tik tai e, tam tikra diversija. Mes neturime, negalime atsisakyti, ne, negalime savo leisti nekovoti su tais iš ankstiniais nusistatymais visuomenėje. Ir mes to nepadarysime tik tai duomenų rinkinius ar algoritmus pakeisdami. Problema į ta, kad algoritmai dirbtinėme intelekte um, yra tarsi apsimetama, kad tai yra mašina ir tai yra objektyvu dėl to, o poveikis asme, asmens gyvenimui, žmonių gyvenimui turi irgi būti aptariamas, jis turi būti reguliuojamas. Tas e, turi būti padaroma demokratinėje visuomenėje. Dėkoju. Ačiū, ačiū už visus atsakymus į klausimus, išvalgas, tikrai labai įdomus. Įdomus buvo klausimai ir mes matome, kad dar daug ką reikia nuveikti, kalbant apie prieigą, jaunų mergaičių e, prieigą ir moterų dalyvavimą dirbtinėme intelekte. Taip pat algoritmų diversifikavimas tai yra vienas dalykas, tačiau reikia kur kas e, labiau gilintis. Ir, kaip sakė pasinė kalbėtoja, dar laukia tikrai ilgas kelias ir, aišku, kiekvienas turi savo aistrą, reikia siekti savo svajonės ir vyrai, ir moterys turi tą daryti. Reikia siekti to ir, ir siekti tokios karjeros, kuri tau patinka. Ir, aišku, mes turime įgalinti, kuo galima daugiau moterų džiaugtis dirbtinio intelekto galimybėmis skaitmeninėme amžiuje. Taigi dėkoju Aidai e, už tą bendrą darbą. Ir aišku, tas klausimas e, dar bus mūsų darbo atvirkėse gan ilgai. Taigi dėkoju visiems nariams, kurie dalyvavo, dėkoju ekspertėms. Ir dabar norėčiau baigti svarstyti šį darbo atvirkės klausimą. Ir prieš baigiant šiandienos posėdį, aš dar norėčiau paskelbti e, balsavimo rezultatus mes iš daugelio narių gavome informacijos, kas, kad kilo techninių problemų dėl balsavimų. Taigi mes pratesėme dėl to galimybę balsuoti, galimybę atsiųsti savo balsus. Nebaigsime, kai buvo paskelbta 3.40, o pratesime 30 minučių. Taigi balsavimas vyks iki ketvirtos valandos 10 minučių, 10 po ketvirtos. Taigi pusvalandžiui mes dar pratesėme balsavimo terminą. Tikiuosi, kad visos technologinės ir techninės problemos bus išspręstos. Tikrai mes labai rimtai tai žiūrime. Kaip matėte, šiandien tų problemų pas mus buvo nemažai techninių. Taigi tiek. Šiandienai baigiame mūsų popiečio posėdį. Ir aš norėčiau padėkoti ir vertėjams, sako pirmininkė. Kartais tikrai labai sudėtinga uh, dėl garso kokybės suprasti kalbėtojus, yra daug papildomų garsų, yra ir aido, ir, ir vaizdas ne visuomet geras, arba jo apskaitai nėra. Taigi pirmininkė dėkoja vertėjams, technikams už jų darbą šiandieną. Ir dabar nutraukėme posėdį. Posėdis tęsiamas bus rytoj ir aš norėčiau dar kartą pareklamuoti rytdienos posėdį, nes dabar mes tikrai laukiame nekantriai lyčių lygybės indekso paskelbimo. Būtent tai yra labai svarbus momentas mūsų lyčių lygybės savaitėje. Taigi linkiu visiems e, išlikti sveikiems.